El señor presidente. Ay, no. Señorías, se abre la sesión. Si quieren, por favor, ocupar sus asientos. Ponios ir ponai, norėčiau pradėti posėdį, prašyčiau atsisėsti. El acta de la sesión de ayer ha sido. Vakarykštio posėdžio protokolas išdalintas ant jūsų stalų. Jei neturite pastabų, protokolą tvirtiname. Sí, señora Harms. Pone Harms. ¿Ha pedido usted la palabra, señora Harms? Pone Harms, ar jūs prašėte žodžio? Ne dėl vakarykščio posėdžio protokolo. Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular las siguientes modificaciones. Iš EPP frakcijos esu gavęs tokius pakeitimus paskirimams į parlamento komitetus. Peticijų komitetas ponia Matsoni pakeis ponia Gardinį. Transporto komitetas ponia Deveirak pakeis poną Rikė. Konservatorių ir reformatorių grupė pateikė tokius paskirimus į parlamento komitetus. Peticijų komitetas. Ponas Kaminski ir ponas Kakhelp. Aplinkos komitetas. Pone Českova regionų plėtros komitetas ponas Helmer, pilietinių teisų komitetas ponas Macmillan Scott, moterų reikalų komitetas ponas Kirkhope, žmogaus teisų pakomitetis ponas Deva ir saugumo ir gynybos pakomitetis ponas Legutko. Kitas klausimas yra pasiūlymai paskirti parlamentarus į parlamento komitetus. Pakeitimų nepateikta. Taigi aš skelbiu, kad pirmininkų suėgos pasiūlymai yra patvirtinti. Pone Harms, jums žodis. Ja, Herr Präsident. Pone pirmininkė, vakar išgirdome labai liūdną žinę iš Groznio, iš Čečienijos. Mūsų frakcijoje labai žinoma žurnalistė Natalija Estemirova buvo nužudyta. Tai